Ladies and gentlemen, let us start. Ponios ir ponai, pradėkime. Labas rytas visiems. Uh, thank you. Uh, before I read the... Prieš uh, pranešdamas jums apie koordinatorių sprendimus, norėčiau pasakyti, kad šiandien jums reikės balsavimo kortelių, taigi prašau jas pasiruošti. O dabar norėčiau informuoti jūs, kad pranešėjo prašymu 15 darbo tvarkės klausimas bus atidėtas kad e, mes balsuosime dėl Europos ieškinių ir nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros po mėnesio. Toliau koordinatorių sprendimai. Taigi, komitetas išklau, vyks klausimai 5-6 gegužės e, skirti žmogaus teisų pažeidimai bus videokonferencija. Toliau misijų sąrašas ir nuomonių sąrašas 15 metam bus išplatinti elektroniniu paštu pranešėjas 2016 metų biudžetui yra pirmininkas, o neįlinis posėdis gali būti sušauktas balandžio 27 dieną vakare. Liuksemburgas, kaip busima pirmininkaujanti šalis, bus pakviesta į mūsų komiteto posėdį Liepos mėnesį. Teisės tarnyba tada parengs e, prezentaciją skirtą teisėkuros skriningui Mūsų komiteto atstovai jungtinių tautų tinkle skirtame neįgalių žmonių teisėms. Mūsų komitetui čia atstovauja ponia Hautela, o susitikimas su teisingumo teismo, bendrojo teismo teisėjais vyks po Dėl jo bus sutarta po šešėlinių pranešėjų sustikimo Strasbūrė. Pone Hautala, kalbant apie nuomonės, parengs nuomonę dėl to, kaip apsisaugoti nuo trečiųjų šalių teisės aktų poveikio ekstrateritoriškumo. O ponas Duda renks nuomonę, kuris skirta vidaus skaitmeniniai rinkai. Dabar 14 mūsų darbo atvarkės punktas. Balsavimas. Balsuosime elektroniniu būdu. Europos konvencija dėl saliginę prieigą grindžiamų paslaugų ir saliginės prieigos paslaugų teisinės apsaugos. Visi turite balsavimo korteles ir balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Ne visi dar spėjo balsuoti, taigi toliau dar galima balsuoti. Balsuoti baigiame. So it has been adopted. Patvirtinta 21 už, 2 prieš. 15 punktą atidėjome, 16 punktas. balsuojame dėl tam tikrų nekaltumo prezumcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme elementų užtikrinimo. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Atsiprašau, sako pirmininkas. Atsiprašau, pirmiausia, Uh, sorry. Uh, so, amendment uh, numbers. 65 pakeitimas, dėl jo turėtume balsuoti, pakeliant rankas, kas už, kas prieš. Susilaikę. Primta kompromisinis pakeitimas numeris vienas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, Elektroniniu būdu pasitikrinkime. Prašom, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Patvirtinta. 14 už, 9 prieš, niekas nesusilaikė. Kompromisinis pakeitimas numeris 2. Dviem dalim. Pirmoji dalis, kas už, prieš. Elektroniniu būdu turėtume pasitikrinti. Balsuoti baigiame. Priimta. 15 už, 8 prieš, niekas nesusilaikė. Toliau antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečiasis kompromisas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Atrodo, kad patvirtinome. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? susilaikė. Aiškiai patvirtinta. Penktasis kompromisas. Atsiprašau, sako pirmininkas. 74 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. Penktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Už prieš susilaikė atmesta. Šeštasis kompromisas. Prieš susilaikę primta. Toliau 83 pakeitimas, kas už jo prieš susilaiko atmesta. Aštuonioliktas pakeitimas, kas už, Kas už 18? Kas prieš? Susilaiko? Primta. Aštuoniasdešimt penktas pakeitimas. Kas už? kas prieš. Pasitikslinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. Aštuntasis kompromisas. Kas už, kas prieš. Kas susilaikė priimta. 88 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikę. Priimta. Kompromisas devintas. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. Devyniasdešimt antras pakeitimas. Kas už, Kas prieš susilaikė priimta. 93 pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaikė priimta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 101. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. 22. Kas už, kas prieš. Susilaikė. Priimta. 13 kompromisinis. Kas už, kas prieš, susilaikę, primta. Šimtas šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, primta. Šimtas septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš kas prieš, susilaikę, priimta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, elektroniniu būdu pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Tvirtiname. Keturioliktas kompromisinis variantas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 15 kompromisinis pakeitimas, jis iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį, kas prieš, susilaikę, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, pasitikslinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Patvirtinta. Šimtas tryliktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę, pasitikslinkime. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigę. Atmesta. Uh, yes. Amendment 100. 114 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 28 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta pasitikslinkime elektroniniu būdu. Turbūt patvirtinta, bet reiktų pasitikrinti. Balsuoti baigiame, balsuoti pradedame, balsuoti, pradedame, balsuoti baigiame. Primta. Kompromisinis pakeitimas 16. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Primta. 17 kompromisinis pasiūlymas, pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Aštuonioliktas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 33 pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkas, 19 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, primta. Dabar 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko. Elektroniniu būdu pasitikrinkime. yra 26 balsuojantis nariai, o mūsų komitete yra tik 25, taigi vienu balsuojančiu per daug. Ponas Buda neturėtų balsuoti. Taigi, 25 dabar balsavo, patvirtinome. 39 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 38. Kas už, kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 40. Kas už? kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 41. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 42. Kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Ar 44. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Dvidešimtasis kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Pasitikrinkime elektroniškai. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 48. 48. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Penktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas Patvirtintas. 49. 50. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 22 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 23 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 57 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 58. Kas už? Prieš susilaiko, patvirtinta. Aštuntas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 59 pakeitimas kas už, prieš, pasitikrinkime. Dar vienas. Puiku, baigėme balsuoti. Atmestas. 60 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmestas. 24 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 63 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas, 64 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 10 pakeitimas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Visa nuomonė, balsuokime už visą, dėl visos elektroniškai pradedame balsuoti dėl visos nuomonės. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Tęsime darbą. Toliau. 17 darbo atvarkės klausimas e, dėl galimybės įgyti teisininko e, profesiją Ispanijoje. Keliame rankas, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. 18 klausimas. Pone Hautala nori kalbėti, prašau. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė nėra reikalo abejoti teisinių pagrindų tuo, kurį pasiūlė komisija. Tik norėčiau pabrėžti, kad jūri komitetas turėtų rekomenduoti aplinkos, maisto ir visuomenės sveikatos komitetui nekeisti bazės, nebent būtų keičiamos esminės nuostatos, tuomet būtų galima rengtis, remtis papildomą teisinę bazę. Taigi pritariu tai teisiniai baziai, tačiau noriu pasakyti šį, šią pastabą, kad jeigu ateityje Envi pasiūlytų esminių pakeitimų, tuomet būtų galima suabejoti teisinę bazę. Dabar taip nėra. Ačiū. Pone Fos. Manau, kad sprendimas yra tinkamas. Nes teisinė prasme taip protingiausia būtų daryti. Nes visų kitų dalykų ne, negalėtume pateisinti, taigi tinkamas sprendimas pritariu tam. Puiku balsuokime pakeldami rankas, kas už. Prieš susilaiko, patvirtinta. 18 klausimas. Atsiprašo pirmininkas 19 klausimas bus svarstomas uždarame posėdėje. Prašyčiau visų, kurie neturi teisės dalyvauti uždarame posėdėje, išeiti iš salės.